Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero, pedirles su comprensión, porque es la primera vez que... Labas vakaras, kolegos. E, na, pirmiausia, turiu prisipažinti, kad pirmą kartą pirmininkauju balsuojant, tad prašom mane e, per nelik smarkiai nesmerkti. Suteiksiu žodį pirmiausia ponui Foksui. Dėkuoju, pirmininkė, pabandysiu kuo greičiau pasakyti savo nuomonę. Dėkuoju sekretoriatui, savo kolegoms už e, atliktą darbą, rengiant šį nuomonės projektą, atsižvelgiant, kad per vasarą laiko buvo tikrai nedaug. Na, dabar keletą žodžių apie skaičius, nes jeigu žiūrėsime į nuomonės tekstą, tai iš tikrųjų pavyko mums pasiekti plataus sutarimo, kompromisu. Mes sakome, kad norime žvelgti į tai labai atsakingai ir biudžeto komitetui ir tarybai pasiūsti žinę, kad mūsų svarbiausias prioritetas yra adekvatus finansavimas eisis ir taip pat kad mes tinkamai atsižvelgiame į tai, ką kai kas vadina negatyviais prioritetais, o aš vadinu išlaidų apkarpimu. Visiškai aišku, kad yra noro e, išlaidas perkelti iš vienos ryties į kitą. Tačiau, nors e, mūsų žodžiuose ir yra gerų kompromisų, bet žvelgiant į skaičius, pasirodo, kad tas sutarimas nėra toks jau puikus. Man nepatinka pakeitimai mm, dėl papildomo finansavimo ES, nes tai jau yra išdėsita mūsų pirmame prioritete. Tačiau yra kolegų, kurie, nors žodžiais ir pritarė tam tikram biudžeto karpimui, e, skaičiais numato ir siūlo didinti finansavimą beveik visoms sritims. Todėl aš norėčiau ir paklausti pano Livinson apie 672A ir 6724 jo nuomonė yra tokie prioritetai. Jisai siūlo padidinti išlaidas personalai statistikos srities E, statistikos rytyje dirbančiam. Taip pat siūloma padidinti išlaidas mokesčių ir muitų srityje. Su visa pagarba turiu pasakyti, kad tai nėra tie prioritetai, kuriuo, kurie išiškėjo mūsų diskusijose. Ir todėl aš ir raginčiau balsuoti prieš tuos pakeitimus. Uh, E, keista, kad e, ponas Gozės iš APP remia tuos pakeitimus, nes mes visi buvome sutarę, kad reikia mums nusistatyti prioritetus. Tad jeigu mes su taryba sutarėme, kad prioritetas bus išlaidos esą, tai turėtume taip ir daryti. O dabar iš tikrųjų atsiranda bandymai E, didinti išlaidas beveik visose srityse. Kalbant apie 6729 pakeitimą, tai e, siūloma iš žaliųjų pusės didinti išlaidas e, informaciniai ir publikavimo kampanijai. Tad uh, Dar kartą noriu pakartoti, kad žiūrėdami į nuomonę, kurioje žodžiais mes raginame prioritetizuoti, o skaičiais darome visiškai ką kitą, tokiu atveju mes atrodysime tikrai kvailai. Taigi, dėl 6703, 6704 pritarčiau, Dėl 6720, 6724 pasisakyčiau prieš, bent būtų labai aiškiai pagrysta, kodėl mes turėtume laikyti prioritetu, siekiant augimą ES, didinti išlaidas personalui dirbačiam statistikos rytyje. Dėkuoju panai Foksui, dabar steiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir labai prašyčiau kuo glaučiau pasisakinėti, nes kaip visi suprantate, jau pusvalandžio atsiliekame nuo darbų grafiko, nes e, išklausime komisijos nario Barnie labai išsamų pranešimą. Taigi, prašyčiau kuo trumpiau kalbėti, tad žodis ponai Gozės. Aš kalbėsiu trumpai, noriu pasakyti pirmininkė, kad kartais tikrai yra įdomiau klausyti komisaro, kaip jis atsisako į klausimus, o ne žiūrėti chronometrą ir komentuoti pasisakymo kalbas, kai deputatai kalba. Aš, jūs žinote, kaip mes balsuosime, mes balsuosime taip, kaip yra siūloma, balsavimas bus atitinkamas, nes nėra atsižvelgiama į mūsų nuomonę. Ir čia kalbam apie biudžetą kontrolės agentūroms. Ir tai, ką jūs pakalbėjote apie mm, Europos priežiūros institucijos vaidmenį, man kilia klausimą, kas, kas iš tiesų atliks kokią funkciją šioje srityje. Ačiū. Senor Gosės, por parte de los socialistas, tiene. Dėkoju, ponui Gosės socialdemokratų frakcijos vardu ponas Ludviksen. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjoj už e, konstruktyvę procedūrą. Džiaugiuosi taip pat e, pasakydamas, kad komitete egzistuoja platus sutarimas, kad Europos priežiūros institucijas turėtų daugiau išteklių o ne mažiau. Tai reikalinga užtikrinant stabilumą finansinėse rinkose ir tai reiškia, kad e, būtina turėti europinio lygio priežiūrą, e, už kurią mes turime pasakinėti aktyviai ir čia parlamente, ir už jo. Mes, e, žinoma, neturime ignoruoti ir užmiršti kai kurių kitų sričių, kai kurias jau girdėjome minint. E, e, ir kaip sakė pranešėjas, ko gero reikia atidžiau pažvelgti į tai, ką komisija daro su ištekliais, užtikrinant, kad viskas veiktų patikimai Turime europinį semestrą. Jis tapo labai svarbiu visą apimančiu instrumentu ir tam mums reikia atitinkamą kvalifikuotą personalą, kurie sugebėtų tuos dalykus tinkamai atlikti. ES statistika ir toliau turėtų būti tobulinama. Tai be abejo susijęs su ekonomika ir todėl mes turime užtikrinti, kad tos daugiametės programos ir toliau būtų sėkmingai rengiamas. E, tikrai čia nebūtų pravartu karpyti. Taip pat yra svarbu kovoti su vengimu mokėti mokesčius. E, šitą darbą reikia aktyvinti, tobulinti. Tai vienas iš mūsų prioritetas ir tai taip pat turėtų atsispindėti biudžete ir jo skaičiuose. Yra e, keturi punktai, dėl kurių aš turėčiau pasiūlymų. Turime labai aiškiai e, pasakyti dėl to, ką mes darome. Žinoma, e, reikia karpyti biudžetą, jeigu kažkas nevyksta efekty, efektyviai, tačiau negalime karpyti ten, e, kur tai atneštų žalos, nes tai duotų atvirkštinį rezultatą, čia turime elgtis atsargiai. E, negalime karpyti ten, kur e, dėl to padėtis tik tai pablogėtų. Dėkuoju liberalų frakcijos vardu dabar Žodis ponui Torvalds. Taip pat labai trumpai prašyčiau. Dėkui, ponė pirmininkė. Skubėjau į posėdį, turiu čia atgauti kvapą prieš pasisakydamas. Aš manau, kad parengėme subalansuotą nuomonės projektą. Kai kalbame apie skaičius, visi turbūt pritarėme, kad ekonomikos priežiūros institucijams reikia daugiau dėmesio, negu kad siūlo komisija dėl kito biudžeto, kaip kad e, nuomonės projekte ir pasakyta. Norėčiau padėkoti pranešėjų už kompromisinės formuluotės. Jas atspindi tai, kad e, mes iš tikrųjų panašiai visi galvojame, reikia atsakingo biudžeto, kuriame būtų aiškus prioritetai ir taip pat, kur būtų numatoma jį apkarpyti ten, kur tai nėra taip svarbu. E, siekiant e, siekti 2020 strategijoje išsikeltų tikslų. E, dabartiniai reikalavimai e, mokėjimo asignavimams yra mūsų ankstesnių įsipareigojimų rezultatas. Ir žinoma, jeigu anksčiau turėjome tokį biudžetą, dabar turime apmokėti tas sąskaitas. Aš nepritarčiau, kad reikėtų maždaug tūkstančių procentų padidinti atitinkamas biudžeto eilutes, kaip kad buvo siūloma. E, tikrai aš priešinuosi ir prieštarauju tokiam pakeitimui. Dėkuoju, ponai Torlaut. Dabar žodis ponai Gygl. Eh, pirmiausia, ir aš noriu padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Eh, atrodo, kad dėl skaičių mes eh, sutarėme taip pat ir dėl kitų kompromisinių pakeitimų šiai nuomoniai. Tačiau dėl A kompromiso vis tik noriu pasakyti štai ką. Jame sakoma, kad visi e, biudžeto padidinimai turėtų būti atsverti tam tikrų nukarpimų. nukarpimų. Tai reikštų, kad dėl makroekonominių priežasčių didesnė rinkos integracija reikalauja didesnio ir didesnio palapsniai augančio europinio a, biudžeto. Bet tai neturi tapti religija, socialistų, mūsų ir kitų buvo pateikta pasiūlymų atsisakyti tos <laughs> religinės nuostatas, kad biudžetas būtinai turi aukti. Tad aš raginčiau kolegas permastyti savo poziciją dėl a, kompromiso, nes jisai iš esmės prieštarauja tam, dėl ko šis parlamentas yra balsavęs, kai balsavo už būtinybę turėti stipresnį ES biudžetą. Panas Ampoterho, EFD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Foksui už puikiai atliktą darbą, būnant nuomonės referentu. Finansinės krizės metu labai svarbu užtikrinti, kad ES pademonstruotų gerą pavyzdį griežtos taupimo priemonės yra vykdomos valstybėse narėse ir aš pritariu pranešėjo nuomoniai, e, kad reikėtų išaldyti 2013 metų biudžetą. Norėčiau vis tik pasisakyti apie keletą pakeitimų, kurie pasisako prieš šį principą. Dėl to aš balsuosiu prieš šį pranešimą, nors jis yra labai gerai parengtas. Ateityje mes turime prisiminti, kad mūsų ištekliai nėra begaliniai ir turime priimti sprendimus atsižvelgdami į turimą išteklių kiekį. Pirmininkas. Ačiū ponui Terho. Pone Foks, ar turite ką pridurti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, norė, aš manau, kad visi norime kuo greičiau pereiti prie balsavimo. Ačiū. Pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, patikrinkime, ar veikia balsavimo kortelės.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 Taigi pereikime prie balsavimo, balsuosime dėl nuomonės. Pradėkime nuo pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras pakeitimas. Atsiprašau, trečias pakeitimas kas už. Ne, vis tik antras pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Dime tú si no We close. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Aštuntas pakeitimas. The votes are closed. Balsavimas baigtas, atmesta. Aš balsuoju, tačiau neturiu savo balsavimo kortelės. Pirmininkas, gerai, mes atsižvelgsime į tai. A, kompromisinis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Penk... Pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta. 15 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 20 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. B kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš Balsavimas dalimis, taigi balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. C kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. D kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkas, 39. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 39 pakeitimo. Atsiprašau, 39 pakeitimas atkrinta, balsuojame dėl 38. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 42. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl dokumento teksto, balsuojame elektroniniu būdu. The vote is open. We close it. Baigiame balsuoti. Priimta. 37 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Perikime prie ES 2013 e, metų biudžeto. 6726 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6729 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6700 pakeitimams. 6701, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 6719, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 6719 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Atsiprašau, pirmininkė, ar mes balsavome dėl 6700 pakeitimo? E, Dėrėjo dėl jo balsuoti, manau. Nes mano pakeitimas buvo atmestas, todėl reikėjo balsuoti dėl 6700. Duos rejected, vien. Yeah mine was rejected, but not the, the one of the rapporteur, I think. Yeah, okay, go for it. Okay, we go for it. So, those in favor. Gerai. Taigi, kas už? Balsuojame už 6700 pakeitimą, kas prieš, kas susilaikė atmestą. Pasitikrinkime. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6731, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 27, kas, atsiprašau, atmesta. Dabar balsuojame dėl 02 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. Buvo priimtas, bet pasitikrinsime dėl 41 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 03. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 04. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 7000 pakeitimams, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 05, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 kas už, prieš, susilaikė priimta, 34 kas už, prieš, susilaikė priimta, 36 kas už, prieš, susilaikė priimta. Dėkuoju visiems, atsiprašau už savo klaidas, o dabar pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo.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 al komisario Ren. Kągi, eikime toliau. Aš noriu atsiprašyti komisijos nario Oli Ren už tokį vėlavimą ir iš karto norėčiau steigti žodį komisijos nariui. Pasidalinkite su mumis savo viziją dėl ateities bankininkystės sąjungos arba ekonomikos ir pinigin, pinigų sąjungos. Prašom, komisijos nariai. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Panašu, kad labai iš esmės pradėjote e, darbą po vasaros, atostogą, po vasaros atostogų. Ir aš džiaugiuosi tą iniciatyvą surenkti diskusijas apie ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimą. Mes kartu dirbome pastaruosius du su pusę metų ir toliau kartu dirbsime bent jau iš mūsų pusės, esu tikras, mažiausiai ateinančiais dviejai su pusę metų. Esu įsitikinęs, kad išsamios diskusijos šiais klausimais yra geras startas, gera pradžia labai intensyvaus rudens sezono kai kalbama apie institucijų darbą. Pastaraisiais metais buvo imtasi labai išsamių žingsnių siekiant įveikti finansinę krizę ir pagerinti e, valdyseną. Tačiau įtampa periferinėje rinkoje susijusioje su valstybių skolomis ir toliau kelia daug problemų ir vis dar yra išlikęs ekonominis ir finansinis disbalansas. Uh, e ir dabar reikalinga iš esmės pertvarkyti struktūrą, kad mes galėtume įveikti likusius silpnus e, taškus, atsižvelgiant į pirminius uh, sprendimus primtus dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos ir parengti tvirtesnius pagrindus e, tvaresniam eurui. Mums reikia primti veiksmus trumpuoju laikotarpiu, kad galėtumėm įveikti krizę, atgavinti ekonomikos augimą ir panaikinti disbalansą. Ir šalia viso to reikėtų parengti ir aiškės kelio gairės Šiame kontekste Europos vadovų taryba ir kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungą, e, dirba šioje srityje ir Europos vadovų tarybos pirmininkas ponas Van Rumpojus pateikė savo pranešimą šią temą. Pranešime yra nustatytos, nustatytos keturios pagrindinės sritis, kurios yra svarbiausios ekonomikos ir pinigų sąjungos stiprinimui. Tai yra integruota finansinė sistema, integruota biudžeto sistema, integruota ekonominės politikos sistema, ir ekonominio legitimumo ir atskaitomybės sustiprinimas. Yra labai aišku, kad mums reikia pažangos visose šiuose keturiose sritise, kurias aš tik paminėjau, ir valstybių ir vyriausybių vadovai mums suteikė įgaliojimus Europos vadovų e, tarybos pirmininkui ir taip pat kitiems trims pirmininkams pateikti tarpinę ataskaitą spalio mėnesį ir galutinę ataskaitą iki šių metų pabaigos. Tarpinė ataskaita Joje bus sutelktas dėmesys į tolesnės priemonės, kurios galėtų būti įvesus trumpuoju laikotarpiu, o galutinė ataskaita, kuri bus pateikta gruodžio mėnesį, ten bus analizuotos priemonės, kurios galėtų būti taikomos e, atsižvelgiant į dabartinę, e, dabartinės sutarties nuostatas ir galbūt pagalvoti, kokiu reikėtų sutarties pakeitimu. Visą tai yra labai artimai susiję Mm, su mūsų parengimuoju darbu ir konsultacinėme procese mes stengiamės pasiekti bendro sutarimo tai, kas yra įmanoma pasiekti trumpuoju laikotarpiu ir tai, kas pageidautina pasiekti ilgesniuoju laikotarpiu, kad galėtume parengti išsame, išsames kelio gairias, siekdami sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Iš esmės tai reiškia užbaigti dabar vykdomą ekonomikos ir pinigų sąjungos pertvarkymą ir sukurti stipresnę, gyvybingesnę ekonomikos ir pinigų sąjungą, antrąją ekonomikos ir pinigų sąjungą. Gerbiami parlamento nariai, tolesni veiksmai, kalbant apie finansų sąjunga arba bankininkystės sąjunga yra vienas iš svarbiausių prioritetų šiame kontekste, kai kalbame apie ekonomikos ir pinigų sąjungos pertvarkymą. Mes norime judėti į priekį, nedelsdami, ir čia yra numatyti du etapai. Šiuo metu esame pirmame etape ir jis atitinka Eurozonos viršūnių sustikimo išvadas, kurios buvo paskelbtos 29 birželio Ir taip pat kitas sprendimas yra įkurti bendrą priežiūros mechanizmą eurozonos bankams ir tai padaryti kiek galima skubiau. Šis pasiūlymas bus pristatytas e, maždaug po dešimt dienų ir galutinis e, pasiūlymas bus parengtas iki metų pabaigos. Toliau dėl priežiūros mechanizmo susitarimas turėtų turėtų būti priimtas remiantis įprastinėmis procedūromis ir taip pat priimti sprendimą dėl bankų rekapitalizavimo. Esu įsitikinimas, kad bankų priežiūros e, perkelimas į europinį lygį ir taip pat pirmieji žingsniai siekiant įkurti bankininkinės sąjungą yra būtinos priemonės, kuriamis būtų galima užtikrinti integruotos Europos ekonomikos stabilumą ir nutraukti tą negatyvę mm, kilpą, negatyvų įdingą ratą ir atkurti ES e, pajėgumus e, aukti ir kurti darbo vietas. E, mūsų darbas yra labai detaliai, detaliai konsultuojasi, išsame konsultuojasi su kolega komisaru Barnė ir labai artimai bendradarbiauju su komisijos nariais. Tai yra tarsi vienybės ir abipusio supratimo ženklas, galėtume taip tai traktuoti, aš tikrai dėl, tam neprieštaraučiau. Dabar pabrėšiu keletą elementų mūsų pasiūlyme, nes tai yra kertiniai akmenys, galbūt pagrindinis kertinis akmuo mūsų e, išsamame atsake į ekonominę ir finansinę krizę ir į euro krizę. Pradžiaus taškas yra tai, kad Europos finansų sistema yra labai integruota, net jeigu mes ir matėme renacionalizavimo ženklų praeitįje finansinių krizių metu. Bet kuriuo atveju yra didžiulis potencia, potencialas finansiniam nestabilumui kuris kyla vienoje šalyje, kad jisai persimeta į kitas šalis, kitas valstybės narės, tai mes jau galime matyti. Ir toks potencialas krizės metu, kad tai išplėsti kitas Europos e, valstybės narės, jis ypač yra e, didžiulis eurozono šalise. Ir taisyklės turėtų būti taikomos visoms Europos, e, eurozonos šalims, tačiau ir kitos valstybės narės gali laisvanoriškai tame dalyvauti. Uh, prisidėdamos prie gilesnės integracijos. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė turėtų prisimti teisinius įsipareigojimus ir patikinti, kad priimti sprendimai ekonomikos aplinkų sąjungoje, kad tie sprendimai bus privalomi. Europos centrinio banko sprendimai bus privalomi ir tos valstybės narės bankų sistemai. Mes numatome labai plataus užmojo tikslus ir taip pat bankus, kuriuos, kuriuos apims būtent tie bendri sprendimai. Kai matėme pastraisiais metais, net santykinai nedideli ar vidutinio dydžio bankai gali kelti sisteminių problemų ir gali sukelti finansinį nestabilumą Airijos bankai, bankija, keletas iš tokių bankų, kuriuos galėčiau kaip pavyzdį paminėti. Dėl to mūsų požiūris yra numatyti plataus užmojo mechanizmą, kuris labai plačiai apimtų bankus, visus bankus eurozonoje ir Europos centrinis bankas būtent ir atliktų pagrindinį vaidmenį šioje e, srityje. Europos centriniam bankui turėtų būti patikėta pirminė e, atsakomybė ir priežiūros užduotis, užtikrinant aukštos kokybės priežiūrą. Nacionalinės priežiūros institucijos, kurios sukaupė patirtį ir įgyjo daug žinių vykdant tokią priežiūrą ir toliau vaidins labai svarbu vaidmenį šioje sistemoje, kuri bus sukurta ateityje. Taip pat turime užtikrinti, iškilus interesų konfliktui ar rizikai tokių interesų konfliktui. Europos centrinis bankas jau nebedalyvaus toje sistemoje, bus atskirtos priežiūros funkcijos nuo tų funkcijų, kurios susijusios su monetarnės politikos įgyvendinimu. Ir galiausiai atitinkami mechanizmai demokratinės atskaitomybės mechanizmai turėtų būti sukurti. Ir Europos centrinis bankas, jo atsakomybė turėtų būti sustiprinta. Ir atskaitomybė Europos centrinio banko turėtų būti sustiprinta mm, pinigų politikos srityje. Komisija taip pat pasiūlė, kaip jūs žinote, teisės aktą, kuris sustiprins dabartinės nacionalinės sistemas, tai yra indėlių garantijų sistemas ir bankų problemų sprendimo ir gaivinimo sistemas. Ir taip pat sustiprins e, kapitalo reikalavimus bankams. Šie pasiūlymai bus taikomi visom 27 valstybėm narėms, jie yra ypatingai svarbus. Ir jie turėtų būti patvirtinti taryboje ir Europos parlamente kiek galima greičiau. Antrame etape mes turime pasiekti reikšmingos pažangos, kad galėtume mm, įgyvendinti indėlio garantijų sistemas, kad apsaugotume indėlį, indėlininkus. Ir pateikdami teisėkuros pasiūlymą, kaip aš sakiau, tai vyks per ateinančias mm, dvi savaitės arba net per dešimt dienų kur kalbama apie vieningą priežiūros mechanizmą, mes taip pat turėsime parengti ir komunikatą, kuriame bus apibrieštos gairės, kaipgi reikėtų įkurti pilnai funkcionuojančią bankininkystės sąjungą. Labai aukšto lygio yra ekonominis ir finansinis tarpusavio priklausomumas ir tai reikalauja kokybinių pokyčių kalbant apie fiskalinę sąjungą, siekiant užtikrinti kiek galima sklandesnį e, ekonomikos ir pinigų sąjungos funkcionavimą Europos piliečių naudai. Fiskalinė sąjunga turėtų užtikrinti e, tinkamą biudžeto politiką tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu ir mes turime prisidėti prie tvaraus augimo ir užtikrinti makroekonomikos stabilumą. Čia reikėtų įtraukti ir veiksmingus mechanizmus, kurie galėtų užtikrinti fiskalinius mechanizmus valstybėse narėse. Taip pat turėtų būti priemonės e, numatytos, kurios galėtų susilpninti tam tikrus makroekonomikos e, disbalansus ir taip pat, taip pat reikėtų čia kalbėti apie koordinuotą e, skolų iš kompensavimą ir čia reikėtų atitinkamus žingsnius, e, imtis atitinkamų žingsnių, siekiant užirsti kelią e, moraliniai rizikai. Turime būti pasirengę imtis dražių, drąsių, išmintingų žingsnių, siekiant integruotos finansinės ir fiskalinės politikos. Nereikia pernelyg aukštai užkelti kortelės bent jau trumpuoju laikotarpiu, nes tai paradoksiškai galėtų sukelti tam tikrą riziką ir pasitarnauti e, neigiamą prasme. Dėl to, kai mes dirbame ir analizuojame, e, primdami sprendimus dėl Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos ateities, Turime remtis dabar veikiančiomis sistemomis, dabartiniais priemonių, dabartiniais priemonių rinkiniais, kurie šiuo metu veikia, juos tobulinti, tuomet, kai galima juos gerinti ir tobulinti. Ir taip pat čia, žinoma, turime e, laikytis e, teisės aktų suteikiama judėjimo laisvė. Noriu paliesti taip pat labai svarbę temą, kurios nederėtų praleisti. Čia kalbam apie valdysenos sistemą, užbaigiant darbą dėl dviejų teisės aktų paketo. Reikia įvesti naujo dinamiškumo dabar vykstančiuose triloguose ir pasiekti e, tokių sustarimų, kurie išlaikytų pirminių susitarimų dvasę ir leistų stiprinti euro zoną. Čia reikėtų laiku pateikti valstybių narių biudžeto planų projektus ir taip pat veiksmingiau parengti sistemą, kuri leistų perviršinį deficitą koreguoti. Taip pat reikia žengti ir tolesnius žingsnius integracijos linkme ilguoju laikotarpiu kalbant apie fiskalinį integraciją. Ir čia reikėtų bendras priemonės taikyti. Ir tokie žingsniai be abejo pareikalaus ir reikšmingo sprendimo prieimimo mechanizmo sukūrimo, sutelkimo visų jėgų ir užtikrinti politinį legitimumą. Gerbiami parlamento nariai, Daugiau sprendimų bus priimama europiniu lygiu, primant ekonominius, finansinius ir fiskalinius sprendimus. Ir čia reikės imtis žingsnių, kad būtų galima legitimizuoti priimtus sprendimus. Čia yra svarbus demokratinis de, de, legitimumas ir politinių sprendimų svarbą ir tai turės didžiulį poveikį mūsų piliečių kasdieniam gyvenimui. Ekonominis dialogas, kuris yra pradėtas šešių teisės aktų paketų, yra naujas tap institucinis instrumentas, kuris užtikrina forumą demokratiniai atskaitomybei ekonominės ir finansinės politikos koordinavimo srityje. Šešių teisės aktų paketo uh, nuostatos yra novatoriškos, jos leidžia Europos parlamentui, tai yra jums, užmėgsti ekonominį dialogą su skiromis valstybėmis narėmis, ypač tuomet, kai yra pažeidžiamos ES stabilumo e, taisyklės arba makroekonomikos e, pusiausvyros taisyklės. Ir tuomet nacionalinės vyriausybės bus viešai atskaitingos europinių lygių, jeigu jos nesilaikys įsipareigojimų prisimtų europinių lygių. Manau, kad reikėtų pasakyti, jog ekonominis dialogas nėra pakankamas, kad būtų galima užtikrinti ekonominę atskaitomybę, Briuselio ekonominę atskaitomybę Europos piliečių akise. Reikėtų didesnio ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ir šiame kontekste aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbius pasiūlymus šiame dviejų teisės aktų pakete. Tai yra komisijai sutikta galimybė būti pakviesta į nacionalinių parlamentų paaiškinti komisijos poziciją dėl nacionalinių biudžetų dėl būsimų teisės aktų, dėl e- ex ante politi ekonominės politikos koordinavimo. Ir čia taip pat galėtų būti panašios nuostatos. Ponios ir ponai, prieš perinant prie bendresnių diskusijų, komentarų ir klausimų, norėčiau užbaigti keliomis bendromis pastabomis. Manau, kad yra ir pozityvu, ir ypatingai svarbu, kad tos diskusijos dėl Europos ateities prasidėtų dabar. Didžioji dalis diskusijos dalyvių sutinka, kad didesnis integravimas yra vienas iš pagrindinių dalykų priimant sprendimus. Didžioji dalis sutinka, ne visi. Dauguma taip pat sutinka, kad čia reikėtų kalbėti ir apie didesnį demokratinį legitimumą ir atskaitomybę. Ne visi su to sutinka, tačiau didžioji dalis su to sutinka. Taip pat dalis, didžioji dalis sutinka, kad reikia didesnio integravimo ir didesnės demokratinės atskaitomybės. Aš sutinku su tai žmonėmis. Ir manau, kad siekdami savo bendros vizijos įgyvendinimo, Mes turime stengtis, kad Europa ne, nebūtų padalinta į laimėtojus ir pralaimėjusiosius. Mes turime veikti iš vien, nes arba visi kartu laimėsime, arba visi kartu pralaimėsime. Ir čia negalima, kad vieni išloštų kitų sąskaitą, nes tokie rezultatai nebūtų tvarūs politinė prasme. Ir dabar jau galima matyti tam tikrų nerimo keliančių ženklų, tam tikrų nuotaikų, be abejo, jūs apie tai žinote. Šiame kontekste mums reikia, kad Europą kurtumėm stengdami įveikti mūsų skirtingus požiūrius ir nuomonės, kad skirtingas nuomonės galėtumėm pakeisti bendrą viziją ir kad galėtum kurti e, tikrai veiksmingą ekonominę ir finansinę, ekonominę ir pinigų sąjungą ir kad siektumėm didesnio atskaitomumo, demokratinio atskaitomumo. Turime kurti stabilę sąjungą, kurioje būtų pakankamai solidarumo ir atsakomybės, kurie galėtų tvariai aukti ir kurti darbo vietas. Gerbiami komiteto nariai, parlamento nariai, jūsų indėlis į šias diskusijas ir į šią viziją yra ypatingai svarbus, esminis visos Europos ir Europos piliečių labui. Dėkuoju uždėmesi. Uh, thank you uh, very much. This is some... Um, Dėkui. Dabar perėsime prie komiteto narių pasisakymų, nes e, diskutuome dėl Marion Tyson pranešimo, paskui paprašysime komisarą apibendrinti. E, pirmiausia, steiksiu žodį kiekvienos frakcijos atstovai, ar tai būtų koordinatorius ar šešėlinis pranešėjas ir galbūt jūs man pasufleruosite, kas jie ir yra, bet tikrai žinau, kad pirmoji pasakys Marijan. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui, kad e, šiandien dalyvauja mūsų posėdyje, kad galima būtų pasikeisti su juo mintimis. E, tikrai tai sveikintina. Pone komisijos nary, čia parlamente prieš vasaros atostogas mes nusprendėme parengti pranešimą po to, kai buvo pateiktas pirmininkaujančios šalies pranešimas dėl Van Rompojaus plano. Reikalas tas, kad ne visos institucijos suvokė, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir reikia veikti nedelsiant. Mūsų laukia sunkus ruduo. Norėjome jau šiam posėdžiai pateikti pranešimą, bet e, tam mums iš tikrųjų reikia daugumos, o per vasaros atostogas į visas nuomonės atsižvelgti yra labai sunku. Ir todėl sekretoriatas ir aš apsisprendėme apsiriboti darbiniu dokumentu su pagrindiniais klausimais, o po to po diskusijų pradėsime renkti patį pranešimą. Iškyla įvairių klausimų, kai kurie yra jautrus dalykai bei sprendimai, aš nesileisiu į smulkmenas, nes tai reikštų ir tam tikrą pasikartojimą. Tačiau visi kolegos suvokia, kad uh, Padėtis yra išskirtinė, aš labai tikiuosi, kad e, pranešimas susilauks plačios daugumos. Čia parlamente jau diskutavome su ECB pirmininku bei su komisijos nariu Barnie. Ir e, turiu pasakyti, kad matome, jog yra pakankamai pakankamai daug būkštavimų. Ne tiek dėl tų pačių e, teisės aktų paketo esmės, bet dėl demokratinio legitimumo. Kai kalbame apie bankų priežiūros sistemą, kuri rimtusi Bazelio vienas principais. E, čia parlamentas jau pareiškė savo nuomonę ir daug kolegų jau kelia problemą, ar visa ir toliau remsis e, straipsniais nuo 1 iki 7, ar mes turėsime kitas galimybės įgyvendinti savo funkciją kaip įstat, vienas iš įstatymo leidėjų. Kitaip sakant, ar jūs iš tikrųjų prisidėsite prie to, kad parlamentas galėtų savo vaidmenį suvaidinti? Antra, e, dėl finansinės sąrangos. Jeigu jūs kalbate apie įvairius ramščius, tuose teisės aktuose, tai kaip bar, ponas Barnie minėjo, mes, aišku, girdime ir apie euro zonos a, e, sistemą, kuri norėtų įtraukti kiek galima daugiau. Iš tikrųjų, mes norėtume matyti, kad e, euras, e, eurozonoje būtų kuo daugiau narių. E, idealiai jų galėtų būti 27, visi jie veiktų pagal tas pačias taisyklės. Ir šita sistema turi numatyti galimybę ir ne eurozonos narėms taip pat dalyvauti, prisijungti prie šios sistemos, kad turėtume eurozoną ir eurozoną plus. Ir kad tokia alternatyva egzistuotų. Įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę, ar turėtų egzistuoti taikymo E, tų nuostatų taikymą sim, simetriją, e, kai kalbame, pavyzdžiui, apie indėlių saugumą, ar čia kalbame apie tą pačią sferą, apie tą patį ramstį kaip e, priežiūra, ar ta sfera bus platesnė. Egzistuoja vidaus rinka ir valstybės narise veikia e, labai įvairūs bankai, tad kurie iš jų pateks į tą priežiūros sistemą. Ar visi, ar tik tai konkrečiuose srityse, kaip šiandien jau buvo minėta. E, kiti sako, kad turi egzistuoti tam tikra matrica, kur kompetencijos ir pareigos būtų paskirstytos kitaip. Tai kitoks požiūris būtų įdomu mums išgirsti, kaip jūs galvojate ir kodėl. Na ir dar vienas būkštavimas, kuris e, egzistuoja ne tik tarp mūsų, tai yra pinigų politikos priežiūra ECB rankomis, kai kalbama apie pinigų reikalus. E, taip, tokia priežiūra turi būti nepriklausoma, bet taip pat ji turi būti legitimi. Kitaip sakant, ta priežiūra turi kažkam atsiskaityti. O kas būtų? E, kas būtų ta institucija, kuriai būtų atsiskaitoma? Na ir pagaliau santykiai tarp Centrinio banko ir bankininkystės institucijos. Jeigu mes kalbame apie tas pačias taisyklės visiems, tai reiškia, kad turės būti tam tikras tarpininkavimas tarp bankų priežiūros e, ir ECB. Ir tada, jeigu kalbame apie tam tikras valstybės narės, kurios nėra eurozonoje, tai kas būtų tas tarpininkas? Ar tai būtų bankininkysės institucija ir ar ECB čia turėtų vaidinti kokį vaidmenį ar ne, kadangi būtent jis atliks priežiūrą. Na ir dar vienas dalykas. Kai turėsime priežiūros instituciją, ar to pakaks? ar tada jau Europos e, priežiūros mechanizmas galės veikti atskirai, ar reikės taip pat apimti ir kitas, kitus du ramščius. Aš tikiuosi, kad ne. Ne visiškai man aišku taip pat ir dėl indėlių e, garantijų mechanizmo. E, mes savo nuomonėje pasisakėme, kad būtų gerai, jei toks fondas egzistuotų, bet mano nuomonė iš esmės mums reikėtų dviejų fondų. Vieno normalioms įprastinėms operacijoms ir kito indėlių garantijoms ir tada e, indėlininkas jausis tikrai saugus. Nes jeigu nebus indėlių e, garantijų fondo, tai jam sunku bus tikėti, pasitikėti įprastinėmis banko operacijomis. Kai kalbam apie Europos stabilumo mechanizmą, tai tada neaišku, ar tos valstybės narės, kurios nebus eurozonoje, galės pasinaudoti jo teikiamomis garantijomis, ar ne. Tiek apie bankų sąjungą, dabar apie fiskalinę sąrangą Jūs minėjote, kad tęsiasi trialogai dėl dviejų teisėkuros dokumentų paketo. Esame girdėję, kad galima žengti toliau, kad komisija ne tik gali pareikalauti iš vyriausybių biudžetų projektų, tačiau aukščiausio lygio sustikime buvo kalbama apie tai, kad jeigu kažkas e, bloga aptinkama nacionalinėje sistemoje, tai Europa gali atkreipti dėmesį į to biudžeto netinkamumą. Mes čia turėtume e, žengti dar toliau Bet prieš tai turbūt reikėtų išspręsti aktualesnės problemas ir tada žengti dar tolyn. Dabar apie integruotą fiskalinę sąrangą, tai e, dažnai yra minima, tame tarpe ir gula pranešime. E, iškyla pasiūlymai dėl vadinamųjų euro obligacijų, kaip jos bebūtų vadinamos, dėl vadinamojo redemption fondo. Hermanas von Rompojus e, stengiasi parengti tam tikras kelio gairės, kurios tą idėją vėl iškeltų ir trialoge dėl dviejų teisėkuros dokumentų paketo. Ar jūsų manimų nereikėtų tam skirti daugiau laiko? Ir ar nemanytumėte, kad pravartu būtų jau dabar paskelbti dėl bendro požiūrio į tam tikrą biudžeto solidarumą? Ar reikia laukti tol, kol bus šimtų procentų įgyvendintos viso, visos sąlygos. Tai pasitikėjimo klausimas, norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę dėl to. Dabar dėl ekonomikos integravimo e, imtasi įvairių žygių čia. E, yra bandymai susidoroti su makroekonominiu disbalansu iki 2020-ųjų įvestas europinis semestras. Ir e, aš turiu klausimą dėl euro. E, vienas semestras dabar vyksta, kokios būtų rekomendacijos valstybėms narėms. Ar tos rekomendacijos bus pakankamai aiškios ir ryštingos, kad galima būtų kažką pasiekti. Uh, Aš manyčiau, kad gal geriau būtų pateikti tokias rekomendacijas, kuriuose jūs reikalautumėte e, tam tikrų dalykų iš valstybių narių ir antra vertus turėtų būti ir rekomendacijas, kur jūs kalbėtumėte apie įsipareigojimus e, išlaidų srityje. Tai būtų pravarčiau negu kalbėti apie sankcijas. Dabar Dėl mokesčių, kai kalbame apie ekonomikos integravimą, čia mums taip pat gali kilti problemų. Reikia žiūrėti, e, kaip valstybės narys apmokestina pelną, e, kapitalą, e, galimus pašalinius efektus, tarp atskirų valstybių narių. Taigi, dar kartą, ar iš tikrųjų parlamentas bus tinkamai įtrauktas į visus tos procesus, ar vėl, kaip ir anksčiau, dėl visko spręs tik tai taryba ir komisija. Iš tikrųjų, lauktume demokratiškai atskaitingo rezultato. Dėkoju. Dirbsim toliau po keletos sekundžių, bet aš tik paminėsiu, kad e, spaudoje jau mačiau, kad penki parlamento nariai jau yra pasisakę apie tai, ką tariamai yra pareiškęs e, ponas Dragi. Tiesą sakant, e, tos citatos nebuvo labai tikslios. E, posėdis buvo uždaras ir tokie dalykai iš tikrųjų pakerta pasitikėjimą ir kenkia mūsų parlamento reputacijai. Aš manau, kad jeigu parlamento narys, e, kalbėdamasis su spauda, pradeda pasakoti, ką pasakė ECB pirmininkas uždarame posėdėje, tai yra šio parlamento reputacijos griovimas. Mes žinome, apie ką eina kalba, nes jūsų pavardė spaudoje labai aiškiai pasirodė. Tvarkoj. Kas dabar pasisakys socialdemokratų vardu? Ar Liem, ar Lysa? Taigi, šešėlis pranešėjas Liem. Prašau. Dėkuoju. Aš pritariu didžiąją dalimi tam susirūpinimui, kurį išsakė Marijana. Iš tiesų kalba eina apie demokratijos klausimą. Mes e, nelabai laikomės federalizmo principų ir kalbant apie budžeto klausimus, gyventojų reakcija yra labai jautri. Iš socialistų demokratų pusės mes tengiamės būti ypatingai konstruktyvus diskusijose dėl dviejų dokumentų paketo, trilogė. Ir galime konstatuoti, kad tekste Europos e, semestre ir šešių dokumentų pakete Europos parlamento vaidmo yra sumažintas, sumažintas gana smarkiai. Ir tai mes norime išreikšti susirūpinimą ir mes padiskutuosime su savo e, kolegomis, kad būtų galima pasiūlyti tinkamą formulę, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas būtų įtraukti į šį procesą. Tai yra labai svarbu, nes iš esmės mes pritarėme bendrijos metodui. Ir šis bendrijos metodas negalės duoti tinkamų rezultatų daugelį dokumentų, tarp kurių yra ir dokumentas, kur mūsų kolega Peter Simon kalba, kur kalbame apie bankų indėlių garantijas. Ir šis tekstas jau daugiau kaip metais svarstamas taryboje ir parlamentas išsakė savo nuomonę. Ir čia kalbama apie garantijų fondą ir apie bankų problemų sprendimų fondą. Mes norėtum, kad į mūsų, į mūsų nuomonę būtų atsižvelgta šiame pasiūlyme. Toliau dėl biudžeto sistemos konkrečiau kalbėsiu. Savo pasisakymę jūs kalbėjome, kalbėjote apie eksantę koordinavimą. Ir mes to džiaugiamės, nes tai yra tikrai labai pragmatiška priemonė, kuri leis tinkamai koordinuoti biudžeto politiką. Aš kalbu pragmatiškai, nes čia reikia atsižvelgti į makroekonomikos padėtį šiuo momentu taip pat numatyti, kaip tai keisis ateityje ir pritaikyti pasiūlymą prie situacijos kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, Vokietijos situacija yra visiškai netokia pati kaip Italijos, Prancūzijos ar Ispanijos. Kadangi situacija, ekonomikos situacija turėtų būti konsolizuota, sustiprinta ir dėl to reikia e, labai atidžiai stebėti, kokie bus primti sprendimai biudžeto srityje, taip pat reikia ir atsižvelgti į išskirtinės sąlygas, tokias, kurios galėtų sukelti vėlgi tam tikrą nuosmukį daugelį valstybių narių, kurios mm, jau šiame ketvirtyje e, rodo neigiamą ekonomikos augimą, rodikliai yra neigiami. Bet čia turime atsižvelgti rinkėjų nuomonę, nes demokratija būtent rinkėjų nuomonė yra ypatingos svarbos. Ir čia reikėtų kalbėti apie e, vienodės lygės sąlygas. Toliau apie biudžetą kalbant. Šiandien mes negalime dar leistis į detalės, tačiau yra vienas mums labai artimas principas. Buvo kalbama apie euro, euro obligacijas, ponė Tisen apie tai kalbėjo, mes tam pritarėme. Mes manome iš mūsų pusės, iš savo pusės, kad biudžeto tvarka valstybėse narėse turėtų, turėtų būti pritaikyta prie tam tikro e, savanoriškumo Europos e, Sąjungos mastu. Čia galėtum pasiremti ir JAV pavyzdžių, kai yra e, federalinė sistema. Ir jeigu nustatyta biudžeto drausmė valstybėse narėse ir jeigu reikia sukaupti tam tikrų išteklių, kad būtų galima laikytis e, nuostatų ES lygmenių, reikia laikytis e, stabilumo ir augimo pas, pakto nuostatų. Diskusijos dėl e, bendrijos biudžeto. Žinote, kad tai tai neviršė 1,2 BVP ES lygių. Tačiau tai reikėtų bent jau mažiausiai padvigubinti, o gal net ir patrigubinti. Čia kalbam apie nuosavosius išteklius biudžete. Tai yra vidutinės trukmės laikotarpio klausimas, tačiau jau šiandien galime numatyti, kad tai gali kelti e, problemų. Štai iš esmės tiek aš norėjau pasakyti, kalbant apie tos principus, kurie e, man yra labai svarbus ir mes pasirengę toliau dirbti prie šio dokumento. Ačiū. Thank you. Do I have an LD speaker? Sylvie? Dėkoju. Dabar steiksiu žodį ALDE frakcijos atstoviai. Dėkoju. Aldė frakcija dar kol kas ne, neapsisprendė dėl savo pozicijos. Aš kaip koordinatorė noriu padėkoti komisijos nariu už tai, kad atvyko dalyvauti, pasidė savo nuomonę, tai padėkoju Marijan už jos darbą. Norėčiau pasakyti komisarai tą, ką jau sakome ponui Dragi ir ponui Barnie, tai yra išsakyti mūsų susirūpinimą. Mes suprantame, kad ši tema yra labai sudėtinga Ir čia mes nenorime dar labiau pasunkinti komisijos gyvenimo, tačiau norime nuoseklumo, norime, kad būtų užtikrintas demokratinis legitimumas ir iš kitos pusės reikėtų atsižvelgti tai, kad tekstas, tekste būtų atsižvelgiama į bendro sprendimo procedūrą. Jūs norite pasinaudoti 127 straipsnio šešta dalimi ir jeigu parlamentui būtų sutiktas svarbus E, vaidmuo. Manau, jūs galėtumėt gauti daugiau idėjų ir galbūt atsilaikyti labiau prieš e, tarybos sprendimus. Nemanau, kad reikėtų pradėti tarp institucinį karo ir nereikėtų parlamentui pribūti jos teisės, nes Komisija neturėtų nuošalę, nu, į pašalį nustumti parlamentą tuo metu, kai yra priemai labai svarbus teisės aktai. Mes jau bandėme vieną kartą e, paskirti, priskirti prie Okocentrinio e, banko tam tikrą įstaigą, kuri galėtų imtis specifinių funkcijų. Tai, ką aš norėčiau pasakyti, Galbūt reikėtų numatyti objektyvesnius tikslus, įvertinti, kas pasiteisino, kokios priemonės buvo veiksmingos, kurios ne krizės kontekste, ko būtų galima išvengti, tai yra stengtis nepulti peržiūrėti dokumentų, nepasinaudojant tuo, ką jo mes išmokome, kalbėdami apie bankų sąjungos kūrimą. Turėtume prisiminti atsakomybę dėl tų dalykų, kurie ne visiškai tinkamai yra įgyvendinti. Ši struktūra, kuri kūriama, yra gana sudėtinga, galbūt jinai ir nesugebės atlikti to vaidmens, kuris jai priskirtas. Tačiau turime užtikrinti priežiūrą, kasdienę priežiūrą ir e, veiksmingumą tokios institucijos. Taip pat mes norėtume dalyvauti šiuose procesuose, norime įnešti savo indėlį, o ne jokių būdų neapsunkinti komisijos užduočių. Ačiū. Okay, thank you. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Pone komisijos nariai, e, sveikinu atvykus, atrodo ir jūsų vasara nebuvo labai lengva. Aš norėčiau grįžti prie to, ką jūs pasakėte, kai teigiate, kad tikrai su mumis konsul, e, konsultuositės. Esu jau 26 metus vedęs ir e, viena iš priežasčių, kodėl mes vis dar kartu, yra ne todėl, kad ji konsultuojasi su manimu, o aš su ja, o dėl to, kad mes drauge priimame sprendimus. Tai ko gero pagrindinis. Tai iš tikrųjų e, vedybų pagrindas ir manęs netenkina vien tik tai tai, kad e, su manim konsultuojamasi. Aš e, pasisakymę pabandysiu paminėti tuos dalykus, kurie, taip sakant, atidžiai yra pastumiami į šalį. Visų pirma, kai kalbate apie fiskalinę sąjungą, tai mane džiugina, bet tik tai tada, jeigu ta fiskalinė sąjunga e, spręs fiskalinius klausimus e, ir įplaukas, ir išlaidas. Na, o tas dokumentas, kurį parengė penkios, plus, e, penkios pirinkančios valstybės plus vienas, e, vargu ar užsimena apie tai. E, iš tikrųjų, tvaraus biudžeto negali būti be aiškesnės fiskalinės integracijos, tame tarpe ir kai kalbame apie mokesčius, čia aš sutikčiau su tuo, ką yra sakęs komisijos narys šiame metu. Antra, jūs sakėte, kad iš tikrųjų, kad reikia mums parengti naują Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos variantą 2.0. Bet tam mums reikia griežtų taisyklių ir griežtos investicijų disciplinos. Ir būtent čia E, jūsų generalinis direktoratas, jūsų e, veikdamas jūsų srityje turi užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų savo pažadus, kovojant su skurdu, e, investicijų srityje, skatinant švietimą, kovojant su nedarbu ir taip toliau to taip pat trūksta. Na ir pagaliau demokratinė atskaitomybė. Girdėjau, ką jūs sakėte, kad e, to dabartinio dialogo e, nepakanka ir e, jūs sakėte, kad komisija ketina vykti į nacionalinius parlamentus. Iš tikrųjų, tai bus įdomus pokalbiai, žmonės pakelia, kažkur keliaus, susitiks su žmonėmis, bet uh, svarbu yra štai kas. Jeigu finansų ministras atvyksta čia į Europos parlamentą maloniam pokalbiui, bet jeigu tai visiškai neįtakoja jo ateities, tai iš tikrųjų tai nebus pakankamas stimulas jam parengti e, e, veiksmingus veiksmus. Lygiai tas pats ir jums nuvykus į nacionalinį parlamentą. Gražų žodžiai, bet jie negalės jūsų atšaukti. Kitaip sakant, turi būti tinkama atskaitomybė. Jeigu aš prastai dirbsiu čia, tai tada negryšiu po kitų rinkimų. Tas pas pasaky, turi būti pasakytinai ir apie jūs. Taigi tai taip pat yra sritis, kur net jeigu ir bus įgyvendinti tie dalykai, kuriuos siūlote, vis tiek trūksta to, ką jūs vadinate demokratinė atskaitomybė. Atsar frakcijos vardu.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 Aš e, vis dar galvoju apie tą paikų pavyzdį, e, kurį ponas Lambert e, patiekė, kad po 26 vedybų metų, santokos metų, jie vis dar kartu priminėja sprendimus šeimoje. Ponės, komisijos nariai, jūs gana sklandžiai iškalbingai kalbėjote apie tai, ką jūs pavadinote e, Europos e, pinigų ir ekonomikos sąjunga numeris 2 arba antrą variantą, kitaip sakant, apie bankų sąjungą. Jūs taip pat e, paminėjote keletą bendresnių dalykų ir aš norėčiau pratesti tą tendenciją, nes Esu tikras, kad jūs puikiai suvokėte tas kliūtis ir galima pasipriešinimą, kuris gali kilti, bandant įgyvendinti bankų sąjungą. Ką aš turiu galvoje? Kai kalbame apie tokią galimą sąjungą, tai turime pripažinti, kad ji vargiai galės funkcionuoti neįgyvendinus fiskalinės sąjungos. Jūs tai paminėjote. Ir e, tai reiškia, kad nacionaliniai biudžetai turės būti pateikiami Briuseliui. Na, o kai kalbame apie valstybės narės, nesvarbu, kas yra valdžioje, kairieji ar dešinieji. E, kai jie bando pasiūlyti struktūrinės reformas, jų pasiūlymai susiduria su rinkėjų spaudimu. Jie, tiekdami tuos pasiūlymus, jaučia rinkėjų spaudimą. Tad nemanau, kad tai suveiks, kai e, vyriausybės turės pateikti savo nacionalinius biudžetus Bruseliui. E, Briuselis bus kaltinamas kaip visų problemų šaltinis tokiu atveju. Kita mintis. Fiskalinė sąjunga turės privesti prie politinės sąjungas ir todėl e, būtent tai norėčiau akcentuoti. E, politinė sąjunga negali būti sukurta be piliečių. Ir aš e, absoliučiai esu įsitikinęs, kad tai esminis dalykas, kurio ignoruoti negalima, kuris susilauks pasipriešimo ne tik iš kai kurių vyriausybių, bet taip pat iš didžiumos žmonių pusės. Ir mano klausimas tada visiškai paprastas. Ar jūs, ponia komisijos nariai, žinote ir ar sutinkate su tuo, ką aš galvoju? Ir ar įsivaizduojate galimus žingsnius, kurių e, teks imtis Europos e, komisijai e, siekiant įtikinti Europos piliečius, priimti galutinę politinę sąjungą su viena sostinė Briuselėje. Thank you very much. I don't see any more shadows here, so we'll go on to the other speakers. Um, uh... Dėkuoju, nematau šešėlinio pranešėjo iš FD frakcijos. Dabar suteiksiu galimybę pasisakyti kitiems kolegoms. And Roberto Galtieri. I think that... Uh... Kolegos, siūlyčiau Jums kalbėti po dvi minutės, tada komisijos narys galės penkias minutės skirti atsakymams. Atsiprašau, jūsų nepastebėjau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ren, ar jūs pripažįstate, kad ES yra atsakinga už disbalansą, kuris susidarė ir apie kurį jūs kalbėjote savo pasisakymo pradžioje. Europos komisija per pastarąjį dešimtmetį kūrė ekonomikos ir pinigų programas ir jos be jokios abejonės turėjo įtakos ES ūkiui. Taigi aš manau, kad e, Europos komisija iš dalies yra atsakinga už problemas. Viename savo straipsnėje jūs kalbate apie pažangą padarytą koreguojant e, disbalansą. Gal galėtumėte pakomentuoti? Frams šiandien sakė, kad nedarbas e, išaugo, 3 milijonai žmonių neturi darbo. Ar tai yra stebinanti pažanga Nedarbas Europoje auga ir tai yra pagrindinė ES problema - nedarbas. E, ar Jūs manote, kad nedarbo problemą išspręs bankų sąjunga? Bankai reikalauja, kad būtų išpirkti, tačiau jie neteikia paskolų mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Ar jūs nemanote, kad atėjo laikas pripažinti, kad e, kai kurioms šalims būtų vertingiau palikti eurozoną ir tokiu būdu tapti konkurencingesnėmis. Dėkoju. Perėsime prie kitų norėjusių pasisakyti. Ponas Klaudijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra panašus į tą, kurį uždaviau ponui Dragi. Aš noriu klausti apie euro likimą. Jūs minėjote 143 straipsnį. Tačiau jis nėra labai išsamus. Ten tik kalbam apie tai, kad iš eurozonos išstoti negalima. Tai aš norėčiau žinoti, kokiagi yra iš tiesų tiesa. Ar galima išeiti iš eurozonos, ar galima atsisakyti euro. Spaudoje man teko skaityti, kad EBPO teigia, jog mes turime paskubėti išpirkdami vyriausybės obligacijas, ypač Ispanijoje. Taigi norėčiau paklausti, ar situacija Italijoje ir Ispanijoje yra blogesnė, nei kad žmonės įsivaizduoja. Dėkoju. Pone Kratsa. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Jūs teisingai, mano nuomonė, kalbėjote apie ilgalaikės planuotos priemonės, kurios užtikrintų stabilumą ir augimą. Jūs taip pat kalbėjote ir apie trumpalaikės priemonės, kurių būtina imtis nedelsant. Eurozonos krizė paveikė eurozonos šerdį. Jau nekalbant apie pietų šalis, Vokietijoje matome, kad eksporto apimtis sumažėjo, poveikis darbo rinkai yra didžiulis, taip pat ir pramoniai. Prancūzija taip pat susiduria su problemomis darbo rinkoje. Taigi mano klausimas yra e, toks. Atsižvelgiant į situaciją Ispanijoje ir Italijoje, šioms šalims reikia stabilumo ir galbūt reikės išpirkti jų bankus. Ar jūs svarstate kitas galimybės ir kokia yra jūsų reakcija į šias kitas galimybės? Taip pat ar galvojate apie priemonės, kurios galėtų būti lygiai greta taikomos, kad būtų užtikrintas augimas ir stabilumas? Niderlandų Europos reikalų ministras kalbėjo apie iniciatyvų ėmimasi ES, kalbant apie gelbėjimo planus užtikrinant stabilumą eurozonoje. Taigi, ar jūs galvojate apie tokias programas, ar ketinate jas taikyti nedelsiant, atsižvelgiant į tai, kad situacija tikrai suteikia mums nedaug laiko. Ačiū dabar per vamš. Aš įprinkė gerbiamas komisijos nariai. Aš žinau, kad jūsų portfelis jūs. Portfelis, jūs įpareigoja kalbėti konkrečius žodžius. Tačiau kolegos yra įnešę nemažai indėlio, pateikė savo reakcijas. Pavyzdžiui, mūsų kolega Disenas savo mm, pranešime apie tai kalbėjo. Ir mes laukiame to pasiūlymo, kuris pateiks, pateiks ponas Van Rumpojus gruodžio mėnesį. Keletą dalykų mane, e, man kelia rūpešį. Pirmiausia, e, tema, kurią nagrinėjo ponas Van Rumpojus savo ataskaitoje. Ir šią temą nagrinėja ekonomistai ir susidaro įspūdis, kad mes taikome labai prociklinio pobūdžio priemonės, kurias jau esame sukaupę ir taikėme jau ketverius metus. Ir tos prociklinės priemonės, žinoma, yra griežto taupimo ir jūs tik tai blogina situaciją. Tiesiog atsitraukime ir pasižiūrėkime į tos klausimus, į kuriuos turime rasti atsakymą. Štai e, JAF gimusi krizė mus įtraukė ir, uh, skangin, skandina, net geografiškai kalbant, aš galiu įsivaizduoti tokį, galiu įsivaizduoti e, tokį paveikslą, kad, kad mes tarsi kažkokiam labirinte, kad e, Europos Sąjunga negali išeiti iš, e, iš šių problemų. Ir čia reikėtų tokių kelio gairių, kurios padėtų tai išeiti šios aklavėtės ir būtent to mes laukiame gruodžio mėnesį kaip pasiūlymo, kuris leistų tai kartai, kuri bus po mūsų, po manęs, kad ta karta galėtų realizuoti, įgyvendinti tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ir kai jūs ateinate čia ir sakote, reikia daugiau kontrolės, Atsiprašau, aš galbūt visai netinkamai imituoju jūsų balsą. Jūs gal ir netaip sakėte, reikia daugiau biudžeto drausmės, kontrolės, būtina aiškinti nacionaliniams parlamentams. Tačiau tai nepasiteisins, tai neveiks. Mes turime, mes turime nesukelti priešiškų jausmų iš valstybių narių. Tai yra esminės diskusijos, bet jeigu jūs norite mane nutraukti, aš galėsiu ir nu, nu, nutraukti savo pasisakymą. Ačiū. Elisa. Elisa. Ačiū, ponė komisarė. Aš turiu ne vieną klausimą jums, bet pasistengsiu apsiriboti esme. Jūs kalbate apie naują ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš džiaugiuosi jūsų pastabomis. Aš manau, kad tokia sąjunga yra būtina. Tačiau kolegos sakė, kad tokios sąjungos negalima sukurti be lygiateisiško Europos parlamento įtraukimo. Teisinė sąranga, kuri yra būtina tokiems pokyčiams patvirtinti turi traukti ir Europos parlamentą. Valstybės skolos priežiūra yra kitas svarbus klausimas, apie kurį noriu kalbėti. Jūs, komisijos nariai, paminėjote bendrą skolų kompensavimą, tačiau man ne visiškai aišku, kaip naujos Europos centrinio banko pareigos bus susijėtos su platesnėmis priemonėmis, tai yra bendru skolų kompensavimu. Taigi aš norėčiau, kad jūs šiek tiek konkrečiau patikslintumėte šį klausimą. Toliau, fiskalinėje sąjungoje numatyta biudžetinė kontrolė. Aš nemanau, kad mes galėtume išspręsti šį klausimą nepalietę uh, apmokestinimo ir pajamų mokesčio klausimo. Taip pat mes negalime leisti tokių apraiškų kaip socialinis dempingas ar mokesčių dempingas. Taigi atėjo laikas sukurti lygias vienodas sąlygas, kalbant apie socialinius klausimus, apmokestinimo klausimus ir be jokios abejonės reikės iš naujo peržiūrėti konkurencingumo savoką. Leiskite man dar užduoti vieną klausimą. Mano šalis, Portugalija, laikosi Europos komisijos rekomendacijų, tačiau tai nepasiteisina. Vis dar susidurėme su priekybos disbalansu. Nedarbas Portugalijoje yra didžiulis, recesija taip pat. Komisija turi peržiūrėti mums pateiktas rekomendacijas. Atsiprašau, kad viršiau man skirtą kalbėti laiką. Pirmininkė, aš niekaip nesuprantu, kodėl socialistai negali laikytis jiems skirto kalbėti limito. Gal jūs, kolegė, pasirodysite geriau. Ani Podimata. Komisijos nariai. Pirmasis mano klausimas yra susijęs arba labai panašus į Elizos klausimą. Mes kalbame apie kokybinį pereimą prie fiskalinės sąjungos, tačiau dabar kalbame daugiau apie kiekybinius aspektus, apie valstybių skolos lygį, biudžeto planus ir visiškai neatsižvelgiame į būtinybę koordinuoti politikos priemonės esminėse sritise, kaip apmokestinimas ar socialinės apsaugos sistema. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs neplanuojate papildyti šio pasiūlymo šią linkmę, įtraukiant e, mokesčių ir socialinės e, sistemas. Ir kitas mano klausimas yra susijęs e, su vadovų tarybos sprendimu dėl bankų rekapitalizavimo. pasitelkiant Europos stabilumo mechanizmą. Taigi mano klausimas yra toks, kai mes galvojame, kurie bankai gali dalyvauti tiesioginėme rekapitalizavimo procese, lyginant tai su tų bankų vyriausybių planais. Ar tai mums padės išspręsti problemą, ar jie tik pasunkins. Galbūt mes sukursime skirtingus standartus bankams Europos Sąjungoje. Čia aš kalbu apie konkurencingumo sąlygas. Pirmininkė, ačiū. Roberto jau išėjo, taigi visi norintys pasisakyti jau pasisakė, taigi komisijos nariai prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbėmieji komiteto nariai. Norėčiau padėkoti už esminės diskusijas, už išsakytas nuomonės. Labai daug naudingų dalykų iš jūsų išgirdau. Jie bus pritaikyti rengiant pasiūlymus ir aš aiškiai matau, kad Tokias diskusijas mes turėsime pratesti, kalbėdami apie bankų sąjungą ir ekonominę bei pinigų sąjungą. Žinoma, sudėtinga per keturias su pusę minutės atsakyti į visus jūsų užduotus klausimus, taigi aš dėmesį sutelksiu į šios dienos pagrindinį klausimą. Šiandien mes iš esmės kalbėjome apie tikros ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimą. Aš norėčiau priminti, kad mes patvirtinsime savo teisėkuros pasiūlymą dėl bankų sąjungos po maždaug dešimties dienų, taigi darbas komisijoje šiuo metu vyksta. Vasara mums buvo darbo prasme labai intensyvi. Komisijos narių kolegija dirbo kartu su komisijos pirmininku, taip pat su komisijos nariu Barnie ir Almunija. Ir valstybės tarnautojai per pastarasis keletą savaičių labai daug dirbo atšvaldami į vadovų tarybos birželio mėnesio išvadas. Taigi mes dirbome tam, kad galėtume laiku e, patvirtinti bankų sąjungos pasiūlymą. Ir tikimės jį jums pateikti po maždaug kelių savaičių, kad gautinis sprendimas būtų priimtas iki šių metų pabaigos. E, pone Tysen ir keletas kitų kolegų kalbėjo apie teisinį pagrindą. Aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą. Pasiūlymas dėl reglamento, kuris nustatys bendrą priežiūros sistemą, bus taikoma 127 straipsnio šešta dalis. Taip pat bus taikomas ir kitas straipsnis e, pakeičiantis e, bankininkysės institucijos e, reglamentą. kad būtų galima pritaikyti bendrą priežiūros sistemą. Be to turiu pasakyti, kad mes paskelbsime komunikatą, kuriame bus išsakyta komisijos nuomonė dėl bankų sąjungos. Taip pat ten bus kalbama ir apie indėlių garantijų schemas, apie bendrą indėlių garantijų schemą ir probleminių indėlių sprendimo fondą. Taigi mūsų planas yra labai aiškus. Norėčiau Jums tik pabrėžti, kad e, Europos parlamentas, e, jo balsas bus labai svarbus, priimant bendrą sprendimą ir galvojant apie tolesnius veiksmus ir apie tolesnį etapą kuriame daugiausia dėmesio bus e, skiriama indėlių garantijų mechanizmui. Turime sukurti vieną bendrą priežiūros e, mechanizmą ir tą turime padaryti kaip galima greičiau. Keletas kolegų kėlė šį klausimą. Pone Tyson, pone Ferreira, pone Mata, pone Gular, ponas Lamberts, buvo kalbama apie bankų rekapitalizavimą. Pirmiausia, reikia sukurti bendrą priežiūros mechanizmą, jis turi pradėti veikti. O tada galime pereiti prie tiesioginio bankų rekapitalizavimo. Tam, aišku, reikės priimti konkretų sprendimą. Dėl šios priežasties turime dirbti greitai ir veiksmingai, dėl to dirbome vasarą, dėl to ir toliau dirbsime tiek su parlamentu, tiek su taryba, kad galėtume užtikrinti, jog šis sprendimas bus priimtas laiku. du teisės aktai yra labai svarbus. Vienas yra susijęs su griežta finansų priežiūra, kitas su šešiais teisės aktais, šešių teisės aktų paketu. Aš turiu pasakyti, kad esame dėkingi Europos parlamentui, kad parlamentas prisidėjo prie šių teisės aktų geresnės kokybės ir patobulinimo. Taigi aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai ir tikiuosi tokio pačio aktyvaus parlamento dalyvavimo ir svarstant kitus svarbius teisės aktus. Dabar dėl kitų jūsų iškeltų klausimų. Pirma, dėl Europos centrinio banko vaidmens priežiūros sistemoje. Buvo kalbama apie indėlių klausimus, apie priežiūrą, apie demokratinę atskaitomybę ir kitus banko vaidmenis. Tai yra esminiai klausimai, mes prie jų turėsime grįžti. Šiuo metu komisijoje vyksta diskusijos, šie klausimai yra svarstomi. Mano nuomonė, būtina sukurti vieningą sistemą, kurie apimtų vieną priežiūros sistemą, taip pat ir antrąjį elementą susijusi su indėliais. Aš pritariu jūsų nuomonė, kad tai turėtų būti taikoma ne tik 17 valstybių, kurios priklauso eurozonai, bet taip pat ir toms valstybėms, kurios galbūt dar nepriklauso eurozonai. Jos galėtų prisimti teisinius įsipareigojimus ir galėtų dalyvauti šioje sistemoje. Ir tokia galimybė turėtų būti palikta valstybėms narėms. Galima galvoti apie Šiaurės ir Baltijos šalių regioną. Jų finansinės sistemos, bankų sektorius yra integruotas. Suomija, Estija yra eurozonos šalis, Latvija ir Lietuva dar nepriklauso šiai zonai. Taip pat yra ir kitos šalis, kurios atsisakė jungtis prie eurozonos kaip Švedija ir Danija. O regione figuruoja daugiausia Švedijos ir Danijos bankai. Ir tai galėtų sukurti nereikalingų kliūčių Europoje. Taigi, Į daugelį klausimų reikės atsakyti kitų posėdžių metu. Aš e, iš ties esu pasirengęs aptarti tuos klausimus kitose posėdžiuose ar plenarinėje sesijoje. E, dar norėčiau paliesti keletą klausimų susijusių su augimu. Prašau, nesumenkinkite Birželio vadovų tarybos metu priimtų sprendimų. Vienas iš jų yra susijęs su Europos investicijų banko kapitalo dydžiu. Mūsų siekis yra skatinti investicijas Europos Sąjungoje. Ir toks sprendimas skatina taip pat ir privačias investicijas. Mums jos yra būtinos siekiant e, atnaujinti arba grįžti prie augimo Europoje, prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo. E, čia norėčiau ir baigti savo pasisakymą. Ir tikiuosi, kad netrukus vėl su jumis susitiksiu ir galėsiu aptarti šios klausimus tiek dėl tvaraus augimo, tiek dėl darbo vietų kūrimo, tiek ir dėl būsimos ekonominės ir pinigų sąjungos. Ačiū. Dėkuoju. Esu tikra, kad dar turėsime daug diskusijų, kaip jūs sakėte, tiek formaliai, tiek neformaliai. Ir mūsų darbo tvarkėje 19-20 rugsėjo mes svarstysime, o pakeitimams 20 laikas nustatytas pakeitimams ir bus tai balsuojama e, spalio mėnesio plenarinėje sesijoje. E, taip laikas mus spaudžia, tačiau turime e, greitai nešti savo indėlį. Dėkuoju visiems, kad taip palankiai priemėte tokį gana ribotą grafiką, spaudžiantį grafiką ir vėl dabar perdusiu pirmininkavimą Pablo. Por favor, continuamos con el punto 11 de la agenda. Teskime darbą. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje. Europos semestras, ekonomikos politikos koordinavimas. Neturime daug lika, lik, likusio laiko, taigi nedelskime ir perdusiu žodį pranešėjui Žampon. Dėkuoju pirmininkė. Iš tiesų, dabar tikrai turime uždarą posėdį, beveik nieko nebeliko, visi išbėgo iš salės, taigi galėsime ramiai baigti darbą. Kalbėsiu trumpai. Tiek kolegos, tiek vertėjai jau pavargė. Keletą žodžių pasakysiu apie Europos semestrą. Noriu priminti kontekstą, kurį jūs žinote - ekonominė, socialinė ir finansų krizė, taip pat valstybės skolos krizė ir taip pat išplėtimo užkrato e, pavojus. Dėl to reikėtų įgyventinti Europos semestro nuostatas. Dabar jau perėjome prie antrojo etapo ir parlamentas norėtų, kad jis būtų labai daugiau šiai susijęs su tomis nuostatomis. Ir pranešimas, kurį mes siūlome, jis yra susijęs su diskusijom su įvairiais šešėliniais pranešimais. Aš atsižvelgiau įvairius jų pasiūlymus ir ekonomik... E, semestras leido iš anksto imtis tam tikrų priemonių, įvertinti koordinavimą tarp, Europos, e, tarp eurozonos šalių ir užtikrinti viešųjų finansų gyvybingumą, skatinti augimą, konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Ir šia prasme yra svarbu, kad tos rekomendacijos būtų ne vien tušti žodžiai, kad tai būtų paremta konkrečiomis priemonėmis ir tai leistų atgaivinti ekonomiką, leistų kiekvienai valstybė nariai imtis konkrečių priemonių. Pranešime taip pat yra sakoma, kad reikėtų aiškiai apibriežti ir įgyvendinti struktūrinės priemonės, kurios leistų užtikrinti makroekonomikos stabilumą eurozonoje. Taip pat siūlau paprašyti komisijos e, labai išsamei taikinti e, vidinės rekomendacijas ir taip pat paprašyti valstybių narių laikytis stabilumo raugimo pakto taisyklių. Galiausiai taip pat yra prašoma visų šalių sutarti dėl dviejų teisės dokumentų paketo. Ir triologas šiuo metu vyksta dėl šių dviejų tekstų. Tai taip trumpai pateikiau savo pastabas. Ir dabar išklausysiu pasiūlymus jūsų kolegų ir taip pat noriu e, priminti, kad jau aš kai kuriomis idėjomis pasinaudau, netgi negavęs pritarimo tomis idėjomis pasinaudoti. Dėkuoju ponui Gusės. Dabar ponia Ferrera socialistų vardu. Paulo, um, jau gustaria de começar por. Norėčiau pradėti nuo to, kad šiltai noriu padėkoti ponio Gozės už tą mm, didžiulį dėmesį skirtą šio dokumento parengimui, remiantis dialogų su šešėliniais pranešėjais. Taip pat aš jam esu dėkinga už tai, kad dialogas buvo produktyvas, jis ne tik klausėsi, ką mes kalbėjome, tačiau ir atsižvelgė į tai, ką mes sakėme ir tai atsispindi jo pranešime. Dėkoju už labai pozityvų ir konstruktyvų darbą. Aš galiu kur kas labiau pritarti šiam pasiūlymui nei pirminiam dėl minėtų priežasčių. Ir yra keletas dalykų, kuriuos galbūt norėčiau ir pakeisti. Galbūt tai susijęs su atskiromis dalimis. Trečia, devinta ir dešimta dalis jos yra susijusios su tam tikrais politiniais niuansais, tačiau aš tikiu, kad pasieksime sutarimo šiais klausimais. Toliau galbūt galėtume kalbėti apie rekomendacijas valstybėms narėms reikėtų praberėžti poreikį kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu mokesčių srityje, nes biudžeto rengimas yra labai svarbi sritis ir čia nenorime, kad, būt, kad kiltų koks nors socialinis neteisingumas. Ir tos reformos, kurios bus įgyvendas valstybėse narėse, mes nenorime, kad suke, jos sukeltų dar didesnį e, netolygumą. Turime vertinti ES kaip vientisą struktūrą ir turime galvoti apie rekomendacijas ne tik tai toms valstybėms narėms, kurios turi problemas ir valstybės narės turi tam tikrus pakeitimus įgyvendinti. Čia mes turėtumėm plačiau žiūrėti. To šalis, kuriuose yra perviršis deficito. ir geresnė padėtėje esančios šalis galbūt galėtų daugiau eksportuoti. Turėtumėm išsameu išanalizuoti šešių teisės dokumentų paketą. Rekomendacijos, kurias pateikė komisija arba pačios valstybės narės arba trejetas, nereikėtų tų rekomendacijų vertinti kaip primestų priemonių, diktatoriškų būdų primestų priemonių, kurios tarsi iškaltos atmen, akmenyje. Čia reikėtų vertinti tų priemonių veiksmingumą. Pavyzdžiui, jeigu tam tikros reunijos yra taikomos valstybė narė, tačiau didelė valstybė narė, narė patiria ekonomikos sunkumų, tos priemonės turėtų būti peržiūrėtos, atsižvelgiant į poveikį, galima šalutinį poveikį. Tas priemonės reikėtų vertinti ne kaip nepajudinamas iškaltas akmenyje, o greičiau kaip į priemonės, kurias galima koreguoti, atsižvelgiant į tuos rezultatus, kuriuos jos leistų pasiekti bėgant laikui. Taip pat norėčiau keletą pasiūlymų pateikti. Pateiksiu jos raštu, šis tekstas yra žymiai geresnis ir dėkuoju ponui Gosės už labai konstruktyvų ir pozityvų požiūrį. Aš tikiu, kad ši konsensuso sutarimo dvasia jos bus laikomas ir toliau. Taip bus pateikta pakeitimų, taip pat ir aš pakei, pateiksiu pakeitimų iš savo pusės. Dėkuoju. Silvija Gula, libéral-démocrate frakcijos vardu. Mes jau kalbėjome, kaip reikėtų gerinti e, valdyseną ekonomikos rytyje. Čia mes nu, vis trepsime toje pačioje vietoje. Aš manau, kad reikėtų čia padaryti tam tikrą sąsąją su Marijan e, pranešimu. Taip pat ir dviejų dokumentų pakėtų. Aš pritariu tam, ką pasakė Eliza, tačiau susidaro e, įspūdis, kad kai kalbam apie mokesčių vengimų, sukčiavimo mokesčių srityje, Čia reikėtų optimizuoti biudžetus ir daugiau galbūt žiūrėti išlaidų dalį siekiant pusiausviros. Aš tuo baigsiu, dėkuoju Žampuliui ir mes toliau tęsime darbą. Gracias, Silvi, por parte de los. Dėkuoju, Silvi. ECR. Atstovų nematau. Tad e, žaliųjų frakcijas teiks žodį poniai Turnen. Dėkoju. Nelabai kaip jaučiuosi po vasaros atostogų. Noriu padėkoti pranešėjui. Mes e, visiškai remiame Europos semestro koncepciją, pačią savoką, tai tikrai prisidės prie stipresnės ekonomikos valdysenos ES. Bet mes manytume, kad reikėtų šiek tiek pakoreguoti e, šią koncepciją ir yra tam tikro disbalanso, kurį reikėtų pranešime ištaisyti. Pabandysiu glaustai. Visų pirma, mes ne tik turime, turime reikalauti iš valstybinarių ne tik griežtos disciplinos, kai eina kalba apie viešasias išlaidas. Turime taip pat reikalauti, kad jos taikytų e, fiskalinę konsolidaciją ir kad ji nebūtų vien tik tai ciklinė ir prociklinė. Per labai trumpą laiką bandyti gyvendinti tas mintis e, visose 27 valstybėse narėse, tai nebūtų labai protinga. Taigi mums reikia ne šiaip konsolidacijos, bet protingos konsolidacijos, kurie atsižvelgtų į atskirų valstybių narių specifinę padėtį. Kitas dalykas, mes e, galvotume, kad rekomendacijos e, nėra tinkamai subalansuotos, kai kalbama apie pensijų sumažinimą, socialinių išlaidų apkarpimą. Mes matome ir kitas rytes - mokesčiai, e, kapitalo prieaugis, e, tarša į tuos dalykus taip pat deramai turėtų būti atsižvelgta rekomendacijose. Na ir paskutinis dalykas, turbūt reikėtų pasakyti, kad mes turėtume išlaikyti skirtumą tarp e, tikslų ir priemonių. E, tai paliktų tam tikros politinės erdvės valstybėms narims, bet leistų siekti ES kaip vieneto išsikeltų tikslų. Dėkoju. Iš GUE frakcijos norinčių pasakyti nematau, suteiksiu žodį kitiems nariams tada. Ponas Liudviksenas prašė žodžio. Jeigu dar kas nors norėtų, tai prašom duoti ženklą. Ponas Liudvikson. Ačiū. Daugybę problemų norėčiau paminėti, žinoma, bet e, norėčiau užsiminti ir apie galimybės. Aš manau, kad Europos e, semestras vis geriau ir geriau veikia, bet yra dar daug e, spręstinų problemų ir daug priemonių galėtume veiksmingiau taikyti. E, viena iš tokių problemų susijusi su komisijos rekomendacijomis atskiroms valstybėms narėms, e, tai gali e, trukdyti kolektyvinėms dėryboms ir kirstis su darbo teisė ir darbuotojų teisėmis Aš manyčiau, kad turėtų valstybių narių e, nepriklausomybė taikyti kolektyvinės dėrybas, išlikti kitaip e, kvestionuojame tokias pagrindinės teisės kaip susirinkimų laisvė. E, tai yra įrašyta įvairiuose dokumentuose, taip pat ir pagrindinių teisų hartijoje. Taigi ir šešių dokumentų pakete, ir dviejų e, dokumentų pakete komisija turėtų į tai atsižvelgti. Dėl Europos semestro. Čia Europos parlamentas daugiau turėtų susitelti ties e, vengimu mokėti mokesčius. Čiame, šioje srityje norėtųsi matyti daugiau pažangos. E, Manau, kad e, papildomas pajamas iš mokesčių e, padėtų mums išeiti iš krizės ir komisija jau yra šioje srityje pateikusi e, gerų sprendimų ir pasiūlymų, kaip galima būtų su mokesčių sukčiavimu geriau kovoti. Pirmininkas, dėkuoju ponui Ludviksonui, dabar steikiu žodį ponui Sven Gygoldui. Dėkui, pirmininkė Glaustai, norėčiau pasisakyti, kalbėsiu vokiškai. Dėkoju už pranešimą. Noriu akcentuoti, kad e, vyriausybių narių e, pažadai e, vykdyti reformas kol kas nėra tinkamai vykdomi ir neaišku, ką, kaip reikia elgtis su tomis šalimis, kurios e, tų pažadų tinkamai nevykdo. Yra tokių narių sąrašas ir iš tikrųjų komisija sako, kad e, kai kurios iš jų iš vis neipatingai ne, ne, ne ką ir nuveikė. Tad e, gal būtent čia reikėtų stelti mūsų dėmesį. Yra ir dar vienas dalykas, dėl kurio aiškiau turėtume išsisakyti. Kalbu apie Europos semestrą ir visą strategiją Europa 2020, tarp jų turėtų būti sąsaja. Mes e, esame susitelkę ties užimtumu, ekonomikos augimu, bet yra e, toje strategijoje ir kitų tikslų. Ir e, kuomet kalbam apie Europos semestrą, e, tuos dalykus taip pat reikėtų vertinti. Būtent tai reikėtų akcentuoti ir atkreipti valstybinarių dėmesį į tai. E, dabar nevalstybinė organizacija ir kai kurių asociacijų nuomonės, nuomonės lieka neišgirstos. E, kovos su skurdu tinklas yra pasakęs, kad e, jis yra pateikęs nemažai idėjų, bet dabartinėme dokumente nedaug iš tų priemonių yra numatyta. Taip pat reikia užtikrinti ir sąsajas tarp įvairių tikslų. Jie neturi viens kitam prieštarauti, bet viens kitą papildyti. Pirmininkas. Pabaigai suteiksime žodį ponui Gozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas dalykas. Aš išklausiau informaciją apie jūsų pakeitimus ir įtrauksiu tuos pakeitimus į dokumentą. Kągi, puikiai padirbėjome. Ačiū visiems. Gero vakaro. Dėkoju visiems, sako pirmininkas. Taip pat noriu priminti, kad pakeitimus reikia pateikti iki iki rugsėjo 11, balsuosime rugsėjo 27 komitete spalio 8 ir vėliau plenarinėje sesijoje spalio mėnesį. Ačiū visiems, iki sustikimo.